Pirmą posėdienį specialiniai komisijos pravalkį Zrakim. E, Norėčiau pradėti mūsų specialausiaus komiteto skirto kovai su vėžiu posėdį. Ir dabar bus dar paprikęs patvirtinimas, ar kas nors nori pasiūlyti jai pakeitimų iš kolego esančių salėje arba internete, atrodo, kad ne. Ir panašu, kad visiems pritarant darbo tvarkę laikysime patvirtintą. Kolegos, Dirbame labai sudėtingomis aplinkybėmis dėl COVID-19 epidemijos. Nenusimsiu savo kaukės netgi kalbėdamas. Ir jūs taip pat nenusimkite kaukių ir tada, kai jums bus suteiktas žodis. Padėtis yra tikrai sudėtinga. Tai reiškia, kad mūsų posėdžiui numatytas ribotas laikas ir prašau pasisakant laikytis pasisakymui skirto apribo, laiko apribojimo. Ir savo pasisakymo laiką matysite ekranuose, kai pradėsite kalbėti. Posėdžio įvykusio spalio 12 e, protokolą turime patvirtinti. Ar kas nors norėtų ką nors pakomentuoti? Atrodo, kad ne. Nei salėje, nei e, internetu. Posėdėje dalyvaujantis kolegos neturi jokių pasiūlymų. Sekretoriatas mane informavo ką tik apie tai, todėl e, posėdžio įvykusio spalio 12 protokolą laikysime patvirtintų. Kolegos, kaip žinote, šiandien pas mus yra klausimas skirtas kovai su krūties vėžiu. Jis vyksta, nes spalio mėno yra skirtas e, kovai su krūties vėžiu. Kasmet e, siekiame paskleisti daugiau informacijos apie šią lygą. Šį renginį rengiame draugės su FAM komitetu ir noriu pasisveikinti su pane Evelin Regner, kuri taip pat dalyvauja šiame posėdėje, ji yra FAM komiteto pirmininkė. E, kalbame ir apie lyčių lygybės savaitės renginius ir būtent šiame kontekste vyks, vyksta ir šiandieninis klausimas. Krūties vėžys yra labai paplitusi lyga. Jie susirga moteris e, visoje Europoje ir pasaulyje. Kasmet vien Europoje tokių, tokio susirgymo atveju nustatoma 300 tūkstančių. Patiksiu palyginimą Pavyzdžiui, tai būtų tas pats tokio didžiojo miestai kaip Nica, Bilbao arba Florencija arba Ščecinas Lenkijoje susirgtų. Ščecinas yra mano gimtasis miestas. Įsivaizduokite, kad tokio didžio mieste visi žmonės susirga. Ta lyga didelė žudikė, ji naikina ir žudo žmonių svajonės. Uh, naikina šeimas, taip pat šeimas, kuriuose yra vaikų. Mes, politikai, turime e, atremti šį krūties vėžio iššūkį ir pasiūlyti kovos su juo planą. Svajojame apie tai, kad kažkada vėžys nebebus tokia mirtina lyga, kokia yra dabar. Norėčiau žodį suteikti Evelyn Regner, FAM komiteto pirmininkiai. Dėja daug laiko mūsų posėdžiui neturime dėl COVID-19 situacijos, todėl prašau pasisakančių kalbėti glaustai. Prašau, žodis poniai Regner. Noriu padėkoti už e, išsakytus komentarus. Kolegos, ačiū, kad dalyvaujate pir, pirmą kartą Europoje rengiamoje lyčių lygybės savaitėje ir už tai, kad prisijungėte prie tokios svarbios temos svarstymo - kovos su krūties vėžiu. Ši savaitė skirta lygybės klausimams bei informacijos klaidai. Todėl noriu padėkoti, kad suteikėte galimybę man, e, FAM komiteto pirmininkiai, trumpai kreiptis į Jūs. Norėčiau uh, pakalbėti apie svarbę aktualią šiuo metu po Lenkijos konstitucinių nuostatų sprendi, pakeitimą dėl abortų. Pagal laikantis šių pakeitimų e, moteriams Lenkijoje beveik nebebus galimybės pasidaryti abortą, joms teks e, vykti iš šalies dėl ekonominių priežasčių, jeigu norės tai daryti. Tai reiškia, kad jų sveikatai kils didesnė grėsmė. Tai reiškia, kad toje šalyje yra paplitusi mizoginija. Turėtume atsižvelgti į protestuotojų garsiai reiškiamą protestą, kurie protestuoja dėl moterų teisų užtikrinimo. Noriu paraginti jūs solidarizuoti su Lenkijos moterimis ir imtis veiksmų. Ir žinoma, dabar grįžtu prie krūties vėžio temos. Per nelik daug me, moterų kasmet susiduria su šiuo iššūkiu. Ir per daug moterų miršta dėl to, kad vėlai diagnozuojama ši lyga, dėl to, kad nėra pakankamų sveikatos paslaugų. Aš esu iš Austrijos ir žinau, kaip svarbu yra e, prevencinis tyrimas. Nuo 2014 mano šalyje visoms moterims nuo 45 iki 65 metų mamografija yra nemokama ir moteris raginamos ją pasidaryti kas du metus. Ir iki moteris virš 40 visos turi tokią galimybę. Taigi visos moteris yra tikrinamos ir žino apie egzistuojančią riziką, tačiau išsikeltų tikslų dar nepasiekėme. O dabar su nekantrumu lauksiu, ką papasakos ekspertai šią temą ir noriu padėkoti ir pasveikinti jūs, kad pasirinkote būtent šią temą svarstymams. E, Zabipovič. Labai ačiū Jums už pasisakymą. Turime ir ekspertų salėje. Ir galbūt nebetarpiškai dabar e, kaip e, komiteto pirmininkas e, galiu jūsų pozicijai pritarti, tačiau vis tiek noriu asmeniškai padėkoti už jūsų paramą Lenkijos moterims. Šios dienos klausime ekspertų turime nedaug, tačiau kovojant su krūties vėžiu, su, e, siekiant užtikrinti prieigą prie gydimo, besirūpinant artimaisiais. Noriu pasisveikinti internetu su ponia Izabelė Rubijo, kuri yra Madrido Genavaro universiteto e, kovos su krūties vėžių specialistė. Ir e, taip pat noriu pasisveikinti su Jurgenu Vampretu, jis yra Think Pink Europe vykdomasis e, direktorius. E, ši organizacija 35 asociacijas 28 šalyse vienyje, skatindama atitikmą darbiavimą, keitimąsi patartimi. Po mūsų ekspertų pasisakymų noriu tik priminti, kad e, neviršytumėte. Te skirto jums laiko. Diskusijoje dalyvaus koordinatorių ir pranešėjas. Kiekvienam suteiksime po pusantros minutės pasisakymui ir po to jau galės likusiai pasisakyti. Taigi dabar noriu pakviesti pasisakyti Izabel Rubio. Ar jūs esate prisijungusi, pana profesorė? Ačiū, noriu padėkoti Europos parlamento specialiam kovos su vėžiu komitetui, taip pat moterų teisų ir lyčių lygybės komitetui už kvietimą pasidalinti savo išvalgomis apie iššūkius ir galimybės kovojant su krūties vėžiu. Manau, kad bendromis pastangomis turime galimybę pagerinti krūties vėžių sergančių pacientų situaciją. Tai yra <clears throat> viena iš labiausiai paplitusių vėžio rūšių Europoje. Ir pas mus kiekvienas pacientas turi galimybę gauti e, gydimą visose stadijose, krūties vėžys e, yra vienas iš trijų vėžinių susirgymų, e, kurį galima užkardyti E, vykdant plataus masto tikrinimus. Europos parlamentas ne vienoje rezoliucijoje kovo su vėžiu yra pabrėžęs, tačiau 20 metais vadovaujantis ES gairėmis buvo atlikta atitinkama apklausa ir tik tai 55 procentai ES valstybių narių turi atskirus <clears throat> skyrius, kurie skirti e, kovoti su krūties vėžiu, taip pat sertifikavimo skyrių, kai kuriuose šalise netgi nėra parengtas nacionalinis kovos su vėžiu planas. Tai reiškia, kad daugelis moterų neturi galimybės pasitikrinti dėl e, krūties vėžio Daugelį e, es valstybių narių taip pat rengiamas atinkamos e, sistemos susijusios su krūties vėžio e, gydimo sertifikavimu <clears throat> tam, kad atitinkami ligoninių skyriai skirti kovai su krūties vėžiu galėtų priimti šimtą tūkstančių ligonių. Išgyjusių asmenų šiuo metu yra priskaičiuojama nuo 1 iki 2 milijonų. Iki 2 milijonų. Maždaug 56 procentai sergančiųjų krūties vėžių yra darbinio amžiaus, tačiau mažiau nei du trešdaliai po diagnozavus lygą yra grįžę į darbo rinką. Tik 55 procentai valstybių yra patvirtinusios atitinkamus teisės aktus e, skirtus pasveikusiems nuo vėžio užtikrinti e, grįžimą į darbą. Taip pat su sveikatos draudimu yra nemažai problemų. Daugelį valstybių narių galiojantis įstatymai yra dviprasmiški arba jų visai nėra tik tai 2 <clears throat> procentai valstybių narių yra patvirtinę įstatymus, pagal kuriuos e, galima ištrinti atitinkamus lygos įrašus tam, kad e, žmonės galėtų gauti, pavyzdžiui, prieigą prie e, kreditų ir paskolų. Taip pat vienas iš rimtesnių iššūkių yra gydimo išlaidų uh, apmokėjimas. Būtent pabrėžti, kad visi pacientai krūties vėžio Europoje privalo gauti tinkamą gydimą, nes daugeliu atveju nesilaikoma praktinių gydimo gairių arba neskiriami patys tinkamiausi vaistai, nenaudojamas tinkamas gydimo metodikos ir radiacijos terapija taikant taip pat nesinaudojama pačiais naujausiais technologiniais pasiekimais, todėl reikia skatinti veiksmingesnio gydimo naudojimą siekiant geresnių rezultatų. Turime nemažai galimybių, kad galėtume užtikrinti, e, būtų laikomasi visų galiojančių reikalavimų gydant krūties vėžį. Noriu pasakyti, kad e, daugia discipliniuose skyriuose vykdomas gydimas leistų sumažinti gydimo išlaidas. Krūties vėžio gydimo skyriai galėtų tapti tos vietos, kuriuose būtų renkami statistiniai duomenys arba galėtų veikti atitinkami registrai, taip pat reikia skatinti išgyjusius nuo krūties vėžio e, asmenys grįžti į darbo rinką. Pandemijos metu akivaizdu, kad e, krūties vėžio gydimo skyriai e, galėtų atlikti labai svarbu vaidmenį diagnozuojant šią lygą ir ją gydant. Baigdama noriu padėkoti visoms kovos su vėžiu organizacijoms Europos Sąjungoje, e, uždedamas pastangas siekiant geresnių krūties vėžio gydimo rezultatų ir stikiant geresnį prieigą prie gydimo. Mm, bezpieczeństwa dzisiaj mamy tak. Labai dėkoju. Dėkoju. Jau taip yra, kad e, dėl e, susidariusios padėties mes negalime užtikrinti tam tikrų paslaugų ir todėl, pavyzdžiui, mes neturėjome techninio personalo, kuris galėtų rodyti jūsų skaidrės. Dėl to atsiprašome. O dabar suteiksiu žodį nu, kitam mūsų svečiui, ponui Van Prat. Ar jūs prisijungėte? Gerai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už galimybę kreiptis į jūs organizacijos Think Pink Europe vardu. Tai yra organizacija, kuri vienyje 38 organizacijas iš beveik visų Europos šalių. Ir mums atrodo, kad pacientų sergančių krūties vėžių perspektyva labai dažnai lieka nematoma. Ir da, vy, moteris ir vyrai, beje, kurie serga krūties vėžių, da, uh, E, kiekvieną dieną turi spręsti daugybę problemų ir labai dažnai susiduria su nelygiomis galimybėmis. Taigi dėkoju Jums už galimybę šiandien kreiptis į Jūs. Aš norėčiau pakalbėti šiandien apie vieną dalyką. Jeigu mes pažiūrėsime į tai, kiek žmonių da, išsigydo nuo da, vė, krūties vėžių, pamatysime didžiulius skirtumus tarp valstybių narių, tarp regionų, to, net ir toje pačioje valstybėje. Ir labai dažnai da, a, matome, kad tie skirtumai siekia kartais net 30 procentų, kai kalbame apie galimybę išgyventi penkerius metus po da, susirgus. Taigi jūsų šansai priklauso nuo to, kurioje vietoje jūs gyvenate ir tai yra visiškai nepriimtina. Labai dažnai kalbama, kad taip yra dėl biudžeto, dėl to, kiek kiekviena šalis gali investuoti į krūties vėžio diagnostiką ir gydimą. Ir iš dalies tai yra tiesa. Bet Kartu reikia suprasti, kad 50 procentų šios problemos nėra susiję su pinigais. Ir aš būtent apie tai ir norėčiau dabar pakalbėti. Tai yra 50 procentų problemų, kurias, aš manau, mes kartu susitelkę galėtume įspręsti. Maždaug 15 tūkstančių moterų da, vien šiemet galima būtų išgelbėti. Ir tiek pat ir kitais metais. Aš esu įsitikinęs, kad reikia atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, reikėtų keistis geriausią praktiką ir padėti integruoti ją į vietos ligmens politiką. Pavyzdžiui, kai, kai jūs dirbate da, o, krauties vėžio klinikoje, jūs turėsite galimybę da, aptarti da, uh, savo patirtį su kolegomis. Ir matome, kad, kai keič, kad ten, kur keičiamasi savo patirtimis, žiniomis, tenai galima rezultatus pagerinti 12 procentų. Ir kai kuriuose šalyse taikomos labai naujoviškos bendarbiavimo programos, o kitur jos yra pasenusios. Taigi aš siūlau įdėkti uh, naujausias, geriausias keitimosi žiniomis programas. Ir mes jau turime tokių gerų programų pavyzdžių, bet jas reikėtų įgyvendinti, įgyvendinti sparčiau. Ir reikia taip pat turėti konkretesnės programas. Dar vienas dalykas, kuris taip pat yra labai svarbus. Mes turime paskatinti valstybės narės geriau dėkti šias geriausias praktikas į savo nacionalinę politiką. Tai yra labai svarbu. Antras dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, tai tai, kad mes turėtume užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė galėtų turėti prieigą prie geriausių, naujausių, tobuliausių gydimo ir diagnostikos metodų. Uh, Taip, kiekviena valstybė narė be abejo turi teisę formuoti savo sveikatos politiką, tačiau mes manome, kad vis dėlto jei Europoje egzistuotų iniciatyva, kuri e, leistų visiems užtikrinti vienodą prieigą prie šių naujų gydimo metodų, tai būtų labai gerai. Taigi, jei mes norime, ką nors pasiekti, turime imtis veiksmų Europos lygmenių. Jeigu mes vartotojų teisės galime ginti Europos lygmenių, kodėl pacientų teisų negalime gydyti Europos lygmenių? Taip, aš suprantu, tai nelengva, nelengva bus tai padaryti, tačiau aš manau, kad tai yra būtina, nes visiškai yra nepriimtina, kad tam tikri vaistai ir gydimo metodai nėra prieinami visiems, kartais net ir toje pačioje šalyje. Taip mes taip pat mažinsime neligybę sveikatos rytyje, ir užtikrinsime geresnį lygybę apskritai. Europos Sąjunga iš tikrųjų padarė labai daug pažangos per mano gyvenimą, bet aš norėčiau, kad mes žengtume dar vieną žingsnį į priekį. Ir aš asmeniškai manau, kad Ar a, kitais metais mes turėsime unikalią galimybę, nes pandemija mums parodo, kad labai svarbu yra bendradarbiauti, labai svarbu yra a, keistis geriausią praktiką. Taigi kiekviena krizė da, taip pat atveria ir naujas galimybės ir aš manau, kad mes turėtume per šią krizę ne tik išmokti da, kovoti su šiuo virusu, bet ir pasimokyti iš savo patirties ir, pagalvo, ir ją pritaikyti kovojant su krūties vėžiu kas devinta moteris ta, paprastai susirga krūties vėžių. Taigi tai yra didžiuliai skaičiai. Susitelkime tam, kad mes galėtume realiai pakeisti padėtį. Dėkoju. Za e, pristatyone. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju. Cindy Fransen, IPP, e Belgija, zaprašau. Ačiū. Dabar išklausysime koordinatorių pasisakymų Cindy, kuri prisijungusi per internetą. Cindy Francen, ačiū, pirmininkė. Kolegos, norėčiau padėkoti abiems kalbėtojams už puikius ir įdomius pasisakymus, už tai, kad pasidalinote savo mintimis su mumis. Svarbiausi aspektai yra visiškai aiškus. E, ankstyvas diagnozavimas, e, tyrimas, prieiga prie vaistų ir gydimo metodo turime užtikrinti ir kokybės kontrolę, tačiau vis dar išlieka skirtumų. Yra milžiniški skirtumai tarp valstybių narių regionų ir egzistuoja ir didžiulė socialinė spraga. Norėčiau paminėti porą temų. Noriu pakalbėti apie krūties vėžio psichologinį aspektą. Reikalinga reik, tinkama psichologinė parama visais šios lygos etapais Nepamirškime ir globos gyjant. Taip pat reikia kalbėti ir apie e, gydimo fiziologinį poveikį moterims. Taip pat norėčiau paminėti tyrimą. Tai, tai, kad moteris turi pačios tirtis. Vakar skaičiau žiniasklaidoje apie tai, kad Junktinėje karalystėje moteris viena iš dviejų moterų savęs nestebi, netiria. Todėl aš norėčiau užduoti konkretų klausimą, kaip padidinti e, psichologinę ir socialinę paramą e, krūties vėžio pacientams, ko jiems reikia. Ir antras klausimas, kaip užtikrinti geresnį visų piliečių dalyvavimą tyrimų programuose ir iš ankstinio diagnozavimo programuose. Kokią pažangę praktiką reikėtų skleisti ES? Pirmininkas, ačiū. Toliau. Pirmininkas, apgailestauju, kad turite tik pusantros minutės. Toliau ponia Moretti. Ponia Moretti nėra prisijungusi. E, Nikola e, Stefanuta e, Renew. Met Nikola Stefanuta Renew. Pusantros minutės. Przewodniczący. 30 years after the Iron Curtain was... Ačiū, ponia pirmininkė. Prie prieš 30 metų pakilo geležinė uždanga, tačiau ES valstybės narės vis dar skiria nematomą uždangą, tai yra sveikatos apsaugos e, srityje besiskirianti standartai ir prieinamo ar neprieinamo gydimo metodų ir prevencijos metodų riba. Mano šalyje, Rumunijoje, taip pat e, Bulgarijoje ir Latvijoje, pavyzdžiui, e, krūties vėžio prevencija ir tyrimas atliekamas iš ankstinis tyrimas atliekamas tik 10 procentų atvejų. Kito tarpu šiaurės šalise šis e, kriterijus yra 90 procentų, o daugelį ES šalių per vidurį 50 procentų. Kaip patraukti tą sieną? Kaip užtikrinti prieigą prie gydimo metodų, prevencijos ir uh, iš ankstinio diagnozavimo galimybių. Man patiko tai, ką sako daktaras Van Pret, kad visos valstybės turi užtikrinti lygias galimybės. Ir kai diagnozuojamas krūties vėžys, viena iš devinių moterų, kai buvo minėta, jos negali būti likimo malonėje, tikėtis norėti, kad jos būtų gimę kitoje valstybėje, tuomet joms būtų labiau pasisekę. Pirmininkas, ačiū. Toliau žodis poniai Jean, Joel Melan. Prancūzijos atstovai iš idėjų frakcijos kalbės internetu. Oui, merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū kalbėtojams už pasisakymus krūties vėžys sukelia daugiausia uh, mirčių tarp moterų, tarp transeksualių asmenų. E, turime kalbėti apie mokslinius tyrimus, apie tai, kas pasiekta medicinėje srityje. E, e, krūties vėžys dažnai būna piktybinis, reikia tikslinių pastangų su juo kovojant. Ypač E, reikia pamatinių pagrindinių tyrimų šioje srityje bei atlikti kiek įmanoma daugiau tyrimų. Kaip konkrečiai jūsų nuomonė galima būtų paskatinti tyrimus šią kryptimį? Prevencija, e, nuolatinis tyrimas. Svarbiausia, kad tyrimų galimybė, tyrimuose galimybė būtų, yra susijusi su finansinėmis galimybėmis valstybių narių, jos nėra vienodos. Valstybės narės yra, e, turi su, kompetenciją sveikatos apsaugos rytyje, bet kaip užtikrinti vienodą prevenciją visiems, atsižvelgiant į tai, kad COVID epidemija šiuo metu yra aplink. E, tai aktualu, vertinant daugelio valstybių narių socialinį kontekstą. Ačiū. Bardzo dziękuję. Michel Rivasi, Zieloni, Francja, zapraszam. Ačiū. Toliau ponia Michel Rivasi. W trybie online. Prisijungusi internetu. Alors, moi, sur euh, effectivement le cancer du. Krūties vėžys iš tikrųjų sukelia daugiausiai moterų mirčių. Uh, Turiu porą klausimų. Visų pirma, apie prevenciją. Iš tikrųjų, daugybė moterų e, apsirgusių krūties vėžių. Kokie rizikos veiksniai e, apsprendžia, kad e, moteris susirgs krūties vėžių? Reikia žvelgti į Europą ir aiškintis, ar kokiose nors valstybėse uh, arba regionuose yra daugiau tokių susirgymų nei kitur. Aš, aš kalbu apie tai, nes buvo atliktas tyrimas, ir, kuris atskleidė, kad moteris dirbančiomis naktinę pamainą e, iškyla daug didesnė rizika susirgti krūties vėžių. Kaip matote, darbo sąlygos yra svarbios ir jos apsprendžia, ar susirgsime šią ligą. Toliau buvo kalbėta apie psichologinę paramą, apie paramą chemoterapijos metu. Ar galima kalbėti apie e, holistinius gydimo metodus, kurie papildytų tradicinius gydimo metodus? Ačiū dabar Margarita Karijon. Ačiū Margarita Kajon iš Ispanijos. Sėkmė kovoje su šia lyga yra susijusi su e, gydimo individualizavimu. Į, reikia atsižvelgti į konkretų vėžį, vėžio atvejį ir, ir e, konkrečiai gydyti konkretų, konkrečią pacientę, būtinas gydytojų ir paciento ryšys. E, žinome, kad gydimas tampa vis sudėtingesnis kaip galima siekti pažangos šioje srityje, tačiau juk e, gydimas tam pasiejamas su vis didesniu skaičiumi įvairių protokolų. Ar galima kalbėti apie prevencinės chirurginius metodus? E, taip pat ar galima e, įtraukti, suvienodinti iš anksnio diagnozavimo metodus? Na, guė, čehi, zaprašom. Katarina Konečina dabar kalbės. prisijungusi internetu. Labadiena. Tačiau yra problemų su prisijungimu. Tave girdime, tačiau nematome.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 Bardzo dziękuję. Oddamy teraz głos naszej sprawie. Labai ačiū dabar kalbės pranešėja Ver Veronika, taip pat prisijungusi internetu. Veronik Trilė Lenoir. Ačiū pirmininkai. Kaip pranešėja norėčiau pabrėžti tai, kad uh, krūties vežys turėtų būti laikomas pavyzdžių e, siekiant parengti, įvertinti ir gyveninti būsimą kovos su vėžiu planą. Aš norėčiau pabrėžti kai kurios jau pateiktus pavyzdžius. Pirmiausiai mes turėtume sustiprinti tarpdisciplinį bendradarbiavimą e, krūties vėžio tyrinėjimų srityje ir gydimo metodikų srityje turėtume peržiūrėti rekomendacijas dėl e, vėžio e, patikros ir e, užtikrinti, kad kiekvienas pacientas turėtų galimybę gauti tinkamą gydimą, kuris suteiktų sertifikuotą daugia kryptę, daugia disciplininę medikų komandą. Taip pat minėjote, kad būtina užtikrinti vienodą prieigą prie įperkamų vaistų, skirti daugiau dėmesio pacientų, jų artimųjų gyvenimo kokybei, pirmiausiai pacientų, taip pat e, nustatyti tam tikras gairias, užtikrinant vienodas galimybės išgyjusiems asmenims grįžti į darbą, užtikrinti jų reprodukcinę sveikatą, sveikatos draudimo. Sveikatos klausimus, taip pat turime pradėti registracijos procesus tam, kad surinktume pakankamai duomenų apie krūties vėžių sergančius asmenys. Ačiū už Jūsų komentarus, kurie tikrai labai įkvėpė. Ačiū, dabar steiksiu žodį Aleksandrai Moreti, kuri turėjo anksčiau pasakyti, tačiau kilo tam tikrų techninių sklandumų ir dabar jie yra pasirengusi kalbėti. Panašu, kad galimybės jai leisti pasisakyti nėra. Noriu paklausti, ar Antonijų Komin Olivers yra prisijungęs internetu, ar taip pat yra techninių sunkumų, nėra prisijungęs. Taigi grįžkime prie mūsų ekspertų. Primenu taip pat e, apie tai, kad laiko turime nedaug. Pone daktarė Rubio, prašau apibendrinti mūsų diskusiją. Manau, kad mes čia svarstame labai daug klausimų. Žinoma, prevencija yra rimta problema, rimtas klausimas. Todėl labai svarbu parengti visiems e, e, mamografijos e, programas, ypač tose regionuose, kur krūties vėžio atveju pasitaiko daugiau tokiu būdu mes galime sumažinti krūties vėžio grėsmę. Taip pat paramos grupės yra labai svarbios. Visi sutrėme dėl to, kad gydant krūties vėžį reikia užtikrinti psichologų, kitų specialistų paramą. Daugelis prevencijos, gydimo, tikrinimo metodų gali būti e, taikomi kovos su e, vėžiu <clears throat> skyriuose, onkologijos e, skyriuose, tačiau reikia gerinti diagnostikos procedūrą. Žinoma, egzistuoja didžiuliai skirtumai, kalbant apie prieigą prie mm, diagnostikos, prie gydimo, tačiau manau, kad jau pribrendo laikas tas skirtumus visoje Europoje sumažinti. Nu, labai svarbu suvokti, kad susidurime su rimtomis problemomis Europoje dabar dėl COVID-19 pandemijos, tačiau jeigu bendrabiausime kartu su visais interesuotais asmenimis, su visomis visuomenėmis ir su interesuotomis grupėmis, politikais, tikrai rasime būdų įveikti šios skirtumus arba imtis juos mažinti ir pradėti įgyvenintas programas, kurios pagerins E, krūties vėžių sergančių pacientų gyvenimus ir išgydys jų, išgelbės jų gyvybės. Ačiū. Dabar žodis panai Vampret. Keturias minutės, prašau. Ačiū. Buvo pabrėžti kai kurie labai svarbus aspektai. Aš norėčiau apibendrinti šią diskusiją ir manau, kad galvojant apie tai, kokio vaidmens galėtų imtis Europos europinės institucijos, tai e, e, labai svarbu yra skatinti bendrabiavimą ir koordinuoti veiksmus, e, žinoma, pasakyti yra lengviau negu padaryti. Tačiau norėčiau pateikti mokslinio tyrimo. Mokslinis tyrimus kaip pavyzdį šiuo metu vykdoma labai daug įvairių mokslinio tyrimų ir e, suteikus jiems europinę paramą, jie gali vystytis, būti vykdomi geriau, tačiau matome, kad e, tyrimų metu mokslininkai nelabai e, glaudžiai bendradarbiauja tarpusavėje, todėl skatinant tokį bendradarbiavimą jį koordinuojant e, būtų galima pasiekti greičiau ir geresnių rezultatų. Antras aspektas, e, manau, kad vienas Europos parlamento narys kalbėjo apie valstybių narių suverenumą užtikrinant sveikatos apsaugą. Aš puikiai tą suprantu. Čia vis tik tai galime skatinti valstybės narės imtis tam tikrų veiksmų ir ne visuomet turime e, nurodinėti, ką daryti. Galima paprasčiausiai skatinti, rodant tam tikrus pavyzdžius, e, kaip pagerinti padėtį. Mes sukorėme tikrai netrumpą kelią ir beveik pamirštame, kad prieš 25 metus mes beveik nedrįsome ištarti žodžio vėžys. Taigi e, dabar e, žinomumas jau yra daug didesnis, o kitas žingsnis po e, žinomumo yra prevencija, užkardimas ir daugelis klausia, ką šioje srityje galėtume nuveikti. Žinoma, šis darbas taip pat nėra taip lengvai įgyvendinamas, tačiau daug kas susiję yra su gyvenimo uh, būdu ir taip pat susitelkimu į tai, ką iš tiesų galime padaryti, vertinant sudėtingą krūties vėžio padėtį, reikia pasakyti, kad e, didžiai daliai su juo susijusių projektų, e, pro, procesų įtakai, įtakos daryti negalime, tačiau galime e, susitelkti ties tais dalykais, kuriuos iš tiesų galime įtakoti su savo mytyba, su skatinimu sveikai gyventi ir e, tokiu būdu tikrai galime labai e, rimtai užkirsti kelią vėžiui. Dar vienas labai svarbus dalykas e, yra susijęs su tinkamu planavimu, tinkamu prioritetų nusistatymu sutelkiant dėmesį ne į tą procentinę dalį, kurios pakeisti negalime, tačiau į tuos aspektus, kuriuos tikrai galime įtakoti. Pirmininkas, ačiū už šią diskusiją, kuri mm, vyko labai greitai, veiksmingai ir tikslingai, neviršijant nustatytą laiko. Iš tiesų matome, kokie yra skirtumai tam tikrose sritise tos pačios ar šiandieno erdvės valstybėse, nes, pažiūrėjau, vienoje sienos pusėje 60 procentų moterų gali išsitirti dėl krūties vėžio, kitoje tik tai 10 e, procentų gali išsitirti. Taip reikia aiškiai pasakyti e, ir pripažinti, kad nesukūrėme Šengino erdvės kurioje e, moteris e, ar apskaitai piliečiai gali vienodai visur išsitirti dėl krūties vėžio. Jeigu toliau ta situacija tęsis, tai nelaimėsime kovos ir su e, COVID pandemija. Arba ta kova bus labai neligi. Pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Šiandien sustinkame su komisijos narė Stiliekiris, kuri atsakinga už visuomenės sveikatą ir maisto saugą. Ar komisijos narė jau yra prisijungusi. Buvome pasisveikti su komisijos nare, dabar iš karto steiksiu jai žodį įžanginiam pasisakymui. Puikiai suprantame, kad kova su vėžiu yra vienas iš svarbiausių mūsų darbo atvarkės klausimų. Komisija ketina iki metų pabaigos pristatyti kovos su vėžiu planą ir šis sustikimas skirtas pasikeisti turimą informaciją tam, kad bendrai galėtume parengti kovos su vėžiu strategiją, e, diagnozavimo ir naujausio gydimo strategiją. Nešvastydamas laiko komisijos narė suteikiu Jums žodį, o po to pradėsime diskusiją. Jūsų informacija mums labai svarbi, siekiant parengti detalų kovos su vėžiu planą, mes esame jau sukūrę tam tikrą bendradarbiavimo tinklą tarp komisijos ir parlamento, o tai leidžia mums iš tiesų bendromis pastangomis pasiekti realių apčiuopimų rezultatų. Stela Kirienydės, prašau jums žodis.